Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gerbiami ponai ir ponios, mėly kolegos, norėčiau pradėti šios dienos posėdį. Visų pirma, norėčiau pasveikinti lankytojų grupę iš Vokietijos. Tikrai labai džiaugiuosi, kad atvyko pas mus įvairių federacinių žemio atstovai. Jie kiekvienais metais susitinka ir šiais metais jie e, e, e, susitiko uh, uh, susitiko E, Bruselėje. Taigi tikrai e, džiaugiuosi, kad pas mus atvyko sveikinimus. Na, o dabar po. Dabar norėčiau perėti prie darbo atvarkės. Visų pirma, reikėtų patvirtinti darbo atvarkės projektą. Darbo atvarkę galima patvirtinti, jeigu kas nors neprieštarauja. Niekas neprieštarauja, taigi darbo atvarkė patvirtinta. Uh, Jeigu niekas neprieštarauja, galima patvirtinti ir kovo 14, 15 ir balandžio 7 dienos posėdžių protokolus. Toliau pirmininko pranešimai. Neturiu ką pasakyti. Tai dabar galime eiti prie ketvirto darbo atvarkės klausimo. Tai yra pasiūlymas dėl reglamento, kurio būtų įsteigiama Europos jūrų saugumo agentūra. Mari Kristina Arnotiu yra pranešėja, tai iš karto jai žodį ir suteiksiu. Prašom. Merci, monsieur le président. Monsieur... Ačiū, ponė pirmininkė, mielas pirmininkė, kolegos. Mes suprantame valstybių narių vidaus reikalų ministrų e, susitikimo įvestus įsipareigojimus e, E, nes susitikimas vyks e, gegužės mėnesį ir jeigu mes a, e, žinosim, ką jie spręs, tai mums skirsi niekur nebelieka daryti. Bet kas viską sprendžia? Ar mes, Europos parlamento nariai iš skirtingų valstybių narių, ar Europos ministrų taryba ir komisija? A, migracijos ministras ponas Avramopulus deklaravo, jis EPP frakcijai priklauso, e, kad turime galvoti apie galimybę užbaigti teisėkuros procesą e, dėl e, sienos apsaugos teisių aktų. Tekstas priimtas praėjusiais metais pabrėžė, kad dar kartą yra pažeidžiamas nacionalinis suverenumas ir ten buvo pasakyta, kad išorinių ES sienų apsauga turi būti sprendžiama e, tarybos, kurios vienės valstybių narių ministrai, o ne komisijos. Vidaus reikalų ministrai taryboje sako, kad e, iškyla iššūkis, kad prie išorės sienų e, susidaręs chaosas gali sukelti grėsmę Šengeno erdvėj. Šiame tekste mes kalbame apie valstybių narių sienų apsaugą. Kai kas iš jūsų būtumėt norėję, kad ten būtų kalbama apie migrantų apsaugą, bet tai nėra aptarta. Uh, Bet man atrodo, kad intelektualiai būtų nesažininga taip elgtis. Negalima gyventi pasaulyje visiškai atskirtame nuo realybės. Jeigu taip darysime, mes net nematysime, kad vadovaudomėsi tik ekonominiais interesais, šiandien suvoktume, jog nei viena valstybė narė negali prisimti migrantų srautų, taip kaip e, numato žvalgybos tarnybos, žinant, kokie jie gali būti Kalbam apie imigrantus, kuriems mes tarsi ir nesugebame suteikti padaraus gyvenimo, bet mes turime užtikrinti, kad jiems, uh, jie tik tai prisidėtų prie ir taip vargiai gyvenančių mūsų piliečių nedarbo lygio. Ši tema nėra mums labai artima, bet, galiu, mėly kolegos, mes uh, turime jaustis atsakingi prieš savo žmonės už sprendimus, kurie yra primami čia. Kai kas iš jūsų uh, kaltinate, kad nėra įvestas skirtumas tarp uh, legalių ir nelegalių migrantų. 2015 metais, anot Frontex, buvo 1,3 e, milijonai e, migrantų, iš jų 1,04 Italijoje ir Graikijoje. Šiandien migrantų skaičius siekia žymiai didesnius skaičius. Iki 2017 daugiau kaip 3 milijonai bus. E, mes suprantame, kad iš, daug kas iš jų įvažiuos per Maroką ir kitas valstybės ir į jų tarpą bus infiltruota nemažai nusikaltelių. Mes suprantame, kad migrantų tarpe e, buvo daug nelegalių e, ir aš manau, kad mes turėtum griežčiau kalbėti apie tuonų apsaugą. Australijoje mes Žinome, kad e, yra daugiau negu 27 tūkstančiai e, naujų migrantų, jų biudžetas yra 4,7 milijardai dolerių per metus. Australijoje e, maždaug 5 tūkstančiai nelegalių migrantų patenka Junktinėse Amerikos valstijose E, sausumos siena siekia 20 tūkstančių kilometrų, o sienos apsaugos biudžetas siekia maždaug 12 milijardų per metus. Ir 60 tūkstančių darbuotojų dirba tas ryčiai. E, mes suprantame, kad Junktinės Amerikos valstijas 4 tūkstančiai nelegalių migrantų kiekvienais metais bando patekti, tai pasikeitė po to, kai prezidentas Obama 2012 metais nusprendė paskelbti visą seriją e, naturalizacijos procesų Europoje buvo panašu, kai kanclerė Merkel paskelbė savo pareiškimus. Jeigu palygintumėm Australijos ir Junktinio Amerikos valstijų skaičius su Schengeno zona, pamatytumėm, kad Schengeno zona turi 42 tūkstančius sausumos sienų, 115 e, tūkstančių jūrų sienų, 50 milijonų biudžetas. 200, 2020 metais tūkstantis bus nuolatinių darbuotojų ir 1500 e, intervencinių pajėgų e, žmonių bus iš valstybių narių. 1,8 milijonai nelegalių migrantų vien 2015 metais įvažiavo. Tie skaičiai turėtų jums aiškiai parodyti arba jūs įtikinti, ponios ir ponai, kad nauja agentūra nesugebės gyvendinti ambicingos politikos, sutvarkyti mūsų poli sienas. E, pažiūrėkime į e, Bilbao sprendimus. Prisiminkime, ką sakė e, Timmermans. Visas mechanizmas šlubuos, mes nesugebėsime įveikti tos vis didėjančios krizės. Aš savo pranešime neužsipuolu imigrantų. Ir man gaila, kad tiek daug žmonių e, žūsta. Pažiūrėkime, ką sakė ponas Brian Donald praėjusiu metų, šių metų sausio mėnesį, sakėt, pastarosius dviejus metus 10 tūkstančių nepilnamečių vaikų pradingo iš migrantų tarpo. Bijoma, kad tie vaikai pateko į prostitucijos tinklus, todėl aš formuoju klausimą, ar jūs ir toliau skatinsite tokią neatsakingą, tokią neatsakingą migracijos politiką, ar geriau jau nustumsite į šoną ideologiją ir atsargiai bei blaiviai įvertinsite savo valstybės ateitį, savo vaikų ir savo nūkų ateitį. Paklauskim patys savęs, kodėl reikia skubėti ir patvirtinti šį komisijos pasiūlymą. Jeigu taip atsitiks, jis, e, mes būsime priversti e, priimti sprendimus, kurie bus pavojingi mūsų tėvinainėms. E, valstybių suverenumas dar labiau nusilps. Ar nebūtų geriau, jeigu mes apie tai šiek tiek atidžiau pagalvotumėm ir pasvertumėm visus teisės aktų kūrimo proceso argumentus. Žmonės mūsų valstybėse bijo. Mes e, pamirškime savo ideologiją, prisiminkime, ką sako Frontex, migrantų srautai yra naudojami islamiškosios valstybės infiltruoti savo teroristus, e, kad taip jie patektų į Europą. Jeigu perskaitytume 2016 metų rizikos analizę ir ataskaitą po jos parengtą, pamatytumėm, kad Vokietijos kontražvalgybos atstovas ponas Mausin Sontag duotame interviu pareiškė, kad Vokietijos žvalgyba atlik, padarė labai didelę klaidą, tikėdama, kad ISIS nesinaudos migrantų srautais, kad įstumtų savo žmonės į Europą. Neturėtumėm e, leistis apgaudinėjami. Šiuo metu iškyla žymiai didesnė rizika, žymiai didesnis pavojus. Taip pat yra pasakyta, kalbėtoja daro pauzę. Mes tiek daug laiko ir pastangų skiriame ieškodami galimybės išsaugoti pasaulį, kad e, nebesugebame patys savo problemų išspręsti. Krizė parodė, kad būtina nešti atsakomybę prieš pačius save, o ne bandyti ištaisyti pasaulį aplink mus. Aš visiškai su tuo sutinku, bet e, tarybos ir komisijos siūlomi sprendimai nėra pakankamai geri, kad e, rastumėm išeitį iš savo problemų. O baigdama norėčiau kreiptis į kolegas iš Prancūzijos, nors jų šioje salėje ir nėra daug. Pirmiausiai tuos, kurie priklauso EPP frakcijai ir Prancūzijos Respublikonų partijai. Nereikia čia, kad būtų kalbama dvigubų diskursų. Nuomonės skiriasi, Europos parlamente nuomonės skiriasi ir mūsų rinkiminėse apygardose skirtim, girdim skirtingų nuomonių. Atidžiai stebėsiu, kaip bus balsuojama dėl šio pranešimo. Dar vienos rušies bendradarbiavimas yra reikalingas tam, kad apgintumėm suverenumą ir demokratiją. Aš įsivaizduoju, kad toks bendravimas yra įdomus, taip mes galėsime ištaugoti taiką žemynę ir mano tevinainių bei jūsų tevinainių gerovę. Ačiū. Labai ačiū dabar Vim Vanderkamp. Euh, Labai ačiū pirmininkė. Prieš e, pradedant pirmiausia noriu padėkoti kolegijai Arnotų už pranešimo projektą, kaip dėl turinio ir tono, kuri, kuris nustatomas, atrodo, kad Pozityvų būtų matyti, kad prieglobšio prašytojų situacija, ypač viduržėme jūroje, <clears throat> pastarojų metų vėl prastėja. Susitarimas su Turkija atrodo veikia, bet laivelių plaukiančių iš Libijos ir kitų Šiaurės Afrikos šalių į Italiją, Maltą, Lampedusą skaičius ženkliai didėja ir su visa iš to išplaukiančia rizika. Pone Arnotu gali sakyti, kad ji nepasisako prieš migrantus, tačiau jeigu iš tiesų paskaitysi tą pranešimą, tai visi prilošio prašytojai atrodo paaišomi vienodą spalvą. Turime būti atsargus, argi mes pasakome prieš politinę prieglopstį, jeigu žmonės yra persekėjami, po to kita kategorija yra ekonominiai migrantai, gali tarp jų būti taip pat nusikaltelių ir teroristų. Tačiau visus sutalpinti vieną kategoriją yra nepriimtina. Dabar perinant prie, pirmin, prie pranešimo turinio. Aš manau, kad lybė ir transporto komitetai aišku, turi skubiai užbaigti šį darbą keičiant reglamentą, kada agentūra galėtų tinkamai dirbti savo darbą ir gelbėti žmonės. Panios ar nuo tų pakeitimų dėka Europos bendradarbiavimas, aišku, susilpnėtų. Tai nėra bendrijos požiūrį ir vis kalba apie tarp vyriausybinį požiūrį, kad valstybės narės turėtų daryti šį arba tą. Aš manau, kad tai nėra naudinga tam, kad reglamentas būtų greitai pakeistas. Kalbant apie Šengeną, pana Arnotus sako, kad Šengenas, Šengeno projektas nėra tinkamai apgalvotas, tai buvo klaida, reikia grįžti prie valstybinarių sienų kontrolės. EPP kyla didžiulių, didžiulių problemų iš šio klausimu. Mūsų pozicija yra ta, kad ES išorės sienos turi būti geriau saugomas, įskait, įskaitant ir pietinės jūrų sienas. Europos Sąjungoje turime, viduje turime, kiek galima tas sienas laikyti atviras. Tai turi didelę ekonominę svarbą, be to, kad tai yra principo klausimas. Ir paskutinis dalykas dėl biudžeto man atrodo, pana Arnotų teisi, sakydama, kad Frontex ir EMS biudžetas, tai pažankysės agentūros biudžetas patiria didžiulį spaudimą, ypač jeigu juos palyginsime su Australijos, pavyzdžiui, biudžetu. Kitaip sakant, man atrodo, kad komisija galės tai pakomentuoti ir paaiškinti, kaip praktikoje e, visą tai veiks. Taigi trumpai, stiprinti EMSA E, tai yra dalykas, už kurį mes pasisakome apie tą frakciją. Tačiau tas tonas, kurį e, kolegė nustatė, nėra priimtinas EPP. Labai ačiū. Dabar SND e, frakcijos vardu, prašom, šešėlinio pranešėjo vardu. Um, mes manome, kad pranešimas ir paaiškinamasis raštas yra įžeidžiantis ir prieštrauja viskam, ką atstovauja šis parlamentas. Galima tik tai trumpai paskaičius paaiškinimą ir raštą tai suprasti. Pats migrantų stigmatizavimas matomas kiekviename sakinėje, bet to mes manome, kad pranešimas eina per daug per toli negu kad yra EMSA įgaliojimai ir netinka, kaip šio komiteto pranešimas, jis teisėtinė prasme yra problematiškas, nes kalbama apie tokius pakeitimų dėl tų dalykų, kurie reglamente neturėtų pasirodyti, pavyzdžiui, komunikacijos kampanijos ir panašiai. Socialistai bet kokia atveju nusprendė nebendradarbiauti su pranešėjai jokia forma ir balsuoti prieš pranešimo projektą. Tiesą sakant, mes pritarėme komisijos projektui, kaip jis pateiktas. Mums atrodo, jis konstruktyvus ir pragmatiška ir mums atrodo, kad jis e, būtent ir užtikrina tą sustiprintą bendradarbiavimą, kurio reikia, kaip pasakė kolega iš EPP. Mes manome, kad jis atitinka pasiūlymus dėl e, Europos sienų ir pakrančio apsaugos agentūros ir žankystės kontrolės agentūros ir mes pateikėme pakeitimų dėl nuomonės Libė komitete kur rengiama nuomonė dėl pasieniečių pajėgų. Ir mes manome, kad e, EMSA realistiškai gali užtikrinti savo tikslų vykdymą. Zylė. Robert Žylė. Ačiū. Kaip žinome, kolegos, šis e, pranešimas yra paketas e, su Europos pasieniečių ir pakrančio apsaugos tarnybos reglamentu. Taigi, kaip kalbėjome anksčiau, mūsų pozicija ir dėl šio reglamento tokia pati. Pirmiausia, noriu paminėti, kad bendradarbiavimas nereiškia, kad išspręsime visas problemas dėl migracijos, tačiau reikia suprasti, kad turime užtikrinti išteklius ir raginti valstybės narės, kurios e, yra ne Šengeno zonoje, priimti tą pagalbą. Taigi, jeigu patys negali apsaugoti savo sienų, tai mes turime galvoti apie e, sustiprinta Šengeno išorės sienų saugumą. Todėl mes e, komisijos tikslui pritarėme. Na, EKR visada mes dėmesio daug skiriame susidirumo principui. Mūsų supratimų komisijos pasiūlymas šią prasme yra pakankamai subalansuotas. Tuo pat metu manome, kad jeigu valstybė narė prašo panaudoti perkelimo mechanizmą arba e, ji netaiko Dublino regl reglamento. Jie, jie turi priimti agentūros paramą ir leisti EMSA įsitraukti į šį bendradarbiavimą. Taigi dėl šio pranešimo dėl EMSOS mes turbūt neteiksime jokių pakeitimų ir, ir negali pritarti daugumai, netgi skaičiau, visiems pranešėjos pakeitimams. Mums atrodo, kad komisijos pasiūlymas yra subalansuotas ir atitinka ankstesnius reglamentus dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos. Ačiū, Izas Kundbilbao Brandika. Sí, gracias, eh, presidente. Labai ačiū. Ačiū, pirmininkė, noriu atsiprašyti pranešėjos. nes turėjau būti kitame susitikime, todėl tai pavėlavau. Tačiau aš atidžiai paskaičiau pranešėjos parengtą dokumentą ir norėčiau pasakyti štai ką. EMSA yra patyrusi įvairių pokyčių, daug diskusijų yra būta Europos parlamente. Man atrodo, kad šią agentūrą mes pridedame vis daugiau galių ir išteklių kad šiau dabar esant kritiškoje padėtyje, norėčiau pasakyti, kad turėtume pritarti komisijos pasiūlymui, nes jūrų saugos agentūra yra dar viena priemonė, kuri turi mums padėti išspręsti e, problemas, su kuriamis susidurėme Europoje. Tačiau mes nepatikime kaip frakcija jokių pakeitimų, nes mes nepritarėme paaiškinamajam memorandumui kaip, ir nei tam, ką pasakė pranešėja ką tik apie imigraciją kalbant. Mes manome, kad reikia pirmiausia spręsti saugumo problemas, reikia gerinti kontrolę. Tačiau čia mūsų nuomonė skiriasi nuo pranešėjos. Mes nemanome, kad tai turėtų būti vertinama kaip grėsmė ir mes nemanome, kad reikia jauktis sentimentaliai. Mes visi esame Europos projekto dalis. Europos projektas e, susijęs su vertybėmis principais ir mes juos privalome išlaikyti. Ypač tuomet, kuomet ne viskas sekasi gerai, todėl mes nepritarėme paaiškinamajame memorandumui Ir negalima pritarti tam, kad būtų sakoma, kad Europos šalių lyderiai tiesiog, tiesiog plėšia migracijos šalis. Turint galvoje tą dramatišką situaciją, kurią patirime, toks, to, to, to, tokie teiginiai tiesiog iškreipia diskusiją ir visiškai netitinka komisijos pasiūlymo tikslų. Mums te, turbūt reikia ginti komisijos pasiūlymų, pasiūlymą, kad daugiau gali būti suteikta šiandienui. Na ir du fundamentalus dalykai, dėl kurių nesu, nepritarėme, tai yra tas nacionalinis požiūris nuo ekonominės krizės pradžios prieš 4-5 metus įvairios priemonės, kurios buvo parengtos Europos lygmenių, iš tiesų padėjo. Ir tokioje situacijoje mes neturėtume statyti naujų sienų ar kliučių. Tai nėra sprendimas. Dar kartą sakysiu, e, šis sprendimas yra šiek tiek vėluoja bet atminkime, ką sakė komisijos narė Malmstrom, kai pirmą sykį kilo ta Lampedūzos tragedija ir buvo patiktas pasiūlymas e, tarybai. Tada atrodė, kad migracija yra ne europinė problema, o tik tai Europos pietų problema. Ir dabar susidarėme su to pasakmėmis, dėl to, kad tuo metu mes suformavome netinkamą požiūrį, kad išspręstume problemas. Manau, kad šis komisijos pasiūlymas suteikia dar vieną priemonę, e, sprendžiant problemas e, iš humanitarinio požiūrio taško žvelgiant. Ir tie, kurie iš mūsų save laiko demokratais ir dalyvauja pas projekte nuo pat pradžių ir tiki, kad jis turi ateitį. Ačiū toliau, Tanja Gonzalės Penes. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi turėčiau pastabą apie tai, ką pradžioje pasakė pranešėja. Ji kalbėjo apie pabėgėlius, e, dėl kurių kilo krizė. Neseniai užimtumo komitete mes kalbėjome apie pabėgėlių integraciją į darbo rinką. Ir e, tuomet buvo pasiūlyta naudoti atitinkamų fondų lėšas, kurių, tai yra tie fondai, kurių lėšų valstybės narės dar nėra išnaudojusios. Yra ir tokių miestų, kurie yra pasirengę priimti pabėgėlius, bet pabėgėliai ten visai nenori važiuoti. Ir valstybės narės e, nenori laikytis tų kvotų, dėl kurių buvo susitarta. Ir tai reiškia, kad dabar tos žmonės reikėtų išsiųsti iš Europos, nes tai e, atitiktų piliečių interesus, taip teigia pranešėja. Bet tai yra neatsakingas pošiūris. Mes e, esame įpareigoti suteikti prieglopsti pabėgėliams. Ir iš tikrųjų būtų gerai tai padaryti nešaukus socialinio modelio ES, kaip beje jau atsitiko kai kuriuose ES dalise. Dabar dėl pakrančio apsaugos. Tai uh, Noriu pasakyti, kad čia reikėtų sukurti labai sparčią procedūrą, kuri padėtų tinkamai apsaugoti sienas. Į detalės dabar neturiu laiko gilintis. Bet jeigu mes norime nuoseklaus sprendimo, kuris pasiteisintų ir e, vidutinės trukmės laikotarpyje ir tolimesnėje ateityje, tai turime būti nuoseklus. Komisijos pateiktas pasiūlymas mūsų frakcijai yra labai svarbus. Bendradarbiavimas su EMSA agentūra turi būti paremtas štai kokiais elementais. Visų pirma, skaidrumas ir aiškumas. Toliau. Noriu pasakyti, kad šiame tekste formuluotės labai neaiškios. Ten kalbama apie bendradarbiavimą, plėtojant pajėgumus, imantis bendrų veiksmų, bet tokios formuluotės nepakanka teisės akto tekste. Reikia daugiau konkretumo, kad būtų aišku, kas, kaip, kokiomis sąlygomis bendradarbiauja, kiek intensyvus turėtų būti tas bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas e, turėtų vykti esant reikalui. To mums visai pakaktų. Ir EMSA agentūra neturėtų tiesiog e, saugoti pakrančių be jokios atskaitomybės, mes tam tikrai negalėtumėm pritarti. Antra, atskaitomybė ir demokratijos garantijos. Mums labai svarbu, kad šios naujos agentūros vykdantysis direktorius būtų išrinktas demokratiniu būdu. Likščiol jis renkamas nedemokratiškų būdų, tačiau gauna labai plačius įgaliojimus dėl pakrančių apsaugos, taip pat ir e, dėl e, būrių panaudojimo. Ir dėl to jis tarsi gali nurodinėti valstybėms narėms, bet taip neturėtų būti. Jis turėtų būti išrinktas demokratiniu būdu. Bet kokiu atveju svarbu, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, o taip pat ir tarptautinės prieglopšio teisės, mm, saugant sienas. Dar kartą noriu pakartoti. ES tenka pareiga pagal nacionalinę teisę taikyti prieglopšio tarp sutikimo teisė, tai yra mūsų užduotis ir mes turime savęs pasiteirauti, kaip tokią užduotį galime įvykdyti. Ir dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Yra būtina strategija kovai su žmonių kontrabandininkais. Apie tai irgi būtina kalbėti. Daugeliu pabėgėlių tai yra vienintelė transporto sistema. E, pabėgėliai pasitikė žmonių kontrabandininkais, nes e, Jie mano, kad neturi kitokios išeities. Ir kuomet jie tampa žmonių kontrabandininkų ir e, mafijos aukomis, kai jie yra e, toli nuo namų, jie galbūt net iki patys ir nesuvokia realios padėties. Ir dėl to mes raginame Europos komisiją pateikti pasiūlymą dėl kovos su žmonių kontrabandininkai strategijos. Taip pat mes raginame komitetą atmesti pranešėjos pasiūlymą. Transporto komitetas turėtų pareikalauti iš komisijos daugiau negu kad minimalių standartų. Mums yra būtinos demokratinės garantijos. Taip pat teisės viršenybės principas dažnai jisai pamirštamas, nors mūsų nuomonė jis yra būtinas norint užtikrinti socialinės e, žmonių e, teisės. Keith Taylor. Labai ačiū pirmininkė. Kągi, kolegos, puiku. Jungtinių tautų pabėgėlių konvencija priimta 53 metais įveda prievalių valstybėms e, suteikti prieglopsi žmonėms, kurie yra priversti palikti savo valstybės dėl to, kad baiminasi persekiojimo, dėl politinių, e, religinių ar kitų priežasčių pranešėja gal mano, kad ne jungtinės tautos yra e, ta vieta, kurioje turi būti sprendžiamas pasaulio problemas. Bet aš faktiškai noriu kolegoms pasakyti, kad ačiū Dievui, kad didžioji dalis šioje, šiame pastate dirbančių žmonių iš tiesų bando padėti išspręsti pasaulio problemas. Prisiminkime nelemtus įvykius. Pranešėjas savo pranešimo projekte politinius pareiškimus išdėsto, o pranešimasgi turėtų būti apie Europos sienų apsaugos ir pakrančio apsaugos agentūrą. Šiuo atveju mes kalbame apie teisėkurinį dosiją ir e, transporto komitetas už jį yra atsakingas. Turėtumėm aiškinamą rašte paminėti, taip pat kaip ir ankstesnėse nuomonėse, kad Dabartinis tekstas didelė dalimi nekalba nei apie jūrų, nei apie transporto politiką, bet kalba apie nederamą reakciją į viduržėmio jūros migrantų krizę. Taip negali būti. Tai nepriimtina nei politinių, nei formalių požiūrių. Todėl mes labai griežtai reikalaujame, kad šis aiškinamasis raštas būtų išbrauktas, ištrintas tarp uh, aštuonių pranešėjos pasiūlytų pakeitimų šeši nėra susiję su transporto politika. Prieškai ten, priešingai ten yra kalbama apie diskriminacinę migrantų politiką. Mes uh, stengiamės pakeisti uh, komisijos pasiūlymą, kad šis pasiūlymas būtų pagerintas, bet dėl pranešėjos pasiūlyto pranešimo balsuosime prieš. Ačiū. Roza Damato. Grazie. Ačiū, pirmininkė. Šiandien e, dar kartą komentuoju e, FN frakcijos narės parengtą pranešimą. Ir vėl šiame pranešime e, randu tikrai labai netinkamų formuluočių. Visų pirma, noriu pasakyti štai ką. Tai, kas išdėstyta šiame pranešime, netitinka ES požiūrį į migraciją ir terorizmą. Europos komisijos pasiūlymas yra žymiai platesnis. Ir aš nemanau, kad transporto komitetas turėtų sutelkti savo dėmesį ties tais klausimais, kurie nepatenka į mūsų kompetenciją. Ir man atrodo, kad šis pranešimas labai neskaniai vėl kvepia e, populizmu. Dabar dėl konkrečių detalių. Aiškinamajame pareiškime e, pranešėja kalba apie e, tuos veiksmus, e, operacijas, kurių ėmėsi Italija, kur dalyvavo ir Frontex agentūra, tam, kad migrantai nebepatektų į Europą. Kalbama taip pat ir apie tai, kaip prekiaujama žmonėmis, kaip vyksta žmonių kontrabanda, kaip jie skęsta, bet kaip pranešėja leidžia savo cituoti šiame pranešime Italiją, ją kaltina dėl žmonių kontrabandos, tai yra tikrai netinkama tokiame pranešime, kuris turėtų atspindėti viso Europos parlamento nuomonę. Visų pirma, mėla kolegė, ačiū už pateiktus faktus apie Frontex, jungtinės tautas. Jūs tame pranešime taip pat teikiate, kad didžiausia migrantų dalis yra saugę vyrai. Bet nesažiningai skirsite migrantus pagal lytį ir amžių ir dėl pakeitimo. Kaip įmanoma iš anksto nustatyti, kuris yra pabėgėlis, o kuris ne. Juk e, e, tą turėtų spręsti atitinkamos institucijos pagal nustatytas procedūras. Ir taip pat jūs nubrėžiate paralelės tarp migrantų ir teroristų. Ir tai yra tikrai netinkama ir labai pavojinga. Terorizmo reiškinys yra žymiai sudėtingesnis. Pakeitimai e, buvo pateikti prieš kokį mėnesį ir e, tose e, pakeitimuose kalbama ir apie tikrus ir ES piliečius. Aš manau, kad mes turėtumėm sutelkti savo dėmesį ties to, kaip iš tikrųjų būtų galima patobulinti Europos komisijos pasiūlymą. Ar jau geriau teikti pakeitimus, kaip patobulinti komisijos pasiūlymą, negu kad tokį pranešimą. Ačiū, toliau Jackie Foster. Thank you, Chairman. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu. E, sugrįžti prie žaidimo tikslo, o ne asmenybė aptarinėjimo. Pranešimas nėra labai tiesiai šviesiai suformuotas. Mes kalim, turim kalbėti apie EMSA E, įgaliojimų išplėtimą. Ir čia iškils esminių rimtų problemų. Pirmiausia, kai kalbėsim apie keitimas informaciją ir e, turto bei e, pajėgumų keitimosi. Tai, kas siūloma toli gražu, netitinka EMSA įgaliojimų. Iš esmės, jį yra susijusius aplinkosauga ir jūrų apsauga. Mes tarsi žiūrime į valstybės narės ir bandome kad jo, paprašyti, kad jos paaiškintų savo juridinę e, padėtį susijusią su sienų apsauga. Aš prisimenu e, kolegės pranešimą parengtą praėjusiais metais. Junktinė karalystė turėjo savo poziciją tą temą. Mes nesame Šengene, bet e, bendradarbiaudami mes nuolat susilaikome, kai yra siekiama pažangos šiais klausimais. Šioje, šiame pranešime yra kalbama apie dvi sritis. Ir ne tik Junktinė karalystė, mano nuomonė, kažkas atsistoja man prieš akis, labai atsiprašau, bet negaliu taip kalbėti. Yra pora Junktinė karalystė ir kitoms valstybėms narėms aktualiausių sričių. Atidžiau apie jas pagalvokim. Todėl manau, kad šioje srityje reikia siekti pažangos. Aš suprantu, kad taryboje vyko keletos darbo grupių posėdžių. Darbas vis dar tęsiasi ir mes turėtume nuspręsti, kaip tas problemas e, išanalizuoti, bet aš norėčiau, kad e, prieš eidami toliau turėtume atidžiau pagalvoti. O kalbant apie ponios Anatų nuomonę, kaip jau anakart sakiau, nebūtinai aš su ja sutinku, bet žmonės turi turėti teisę savo poziciją turėčiame komitete, nes kitaip neapsimeskinėkim, kad esam demokratai. Aš manau, kad mes esam tokie. Taigi mes ne, atmetame jos nuomonės, bet patys turime kitokią nuomonę ir stengtumės, kad ir kaip surrealistiškai, bet dirbti konstruktyviai. Mes nebūtinai remsime pranešimą, kai kurie iš pakeitimų gal ir nėra tokie blogi, bet vis tik reikia dar juos taisyti. Ačiū. <clears throat> Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou in de eerste... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu priminti pranešėjai ir nuo tų, kad čia nėra Libė komitetas, čia yra transporto komitetas. Ankstesnėme posėdėje aš tai sakiau, tačiau atrodo, kad mano žodžių nekas neišgirdo. Pirmininkė dėl turinio. Aš labai kritiškai žiūriu į komisijos pasiūlymą. Atrodo, kad standartinė reakcija Europoje yra kalbėti, kad reikia skubiai kažką daryti, tačiau rezultatas yra tai, kad atimama dar daugiau nacionalinių suvereniteto. Aš tam prieštrauju. Kalbant apie kalbos apie Europos sienos tarnybą, tai, tai klaidina. Man atrodo, kad turime nacionalinius pasieniečius ir jų pakrančio apsaugą ir agentūros tokios kaip Frontex ir EMSA, o nacionalinės pajėgos gali joms, galima joms, aišku, teikti e, pagalbą Tačiau nereikėtų kalbėti apie Europos kaip po tokią pakrančio apsaugą. Taigi, tokioje šviesoje e, reikėtų kritiškai šiek tiek pažvelgti kai kurios e, pranešėjos pasiūlymus. Izabela Demonte toliau. Partemė. Ačiū. Aš taip pat noriu pasakyti, kad nepritariu tam, kas parašyta šiame pranešime. Uh, E, ypač e, dėl e, tų argumentų, kuriais remiamasi. Man atrodo, kad iš tikrųjų tiesiog prieštaraujama pačiai Europos idėjai. Šiame pranešime kalbama ne vien tik tais apie ES sienas, bet tiesiog prieštaraujama laisvam judėjimui ES. Kaip kad sakė kiti kolegos, tai nepatenka į transporto komiteto kompetenciją. Ir čia aš norėčiau pridurti, kad e, iš tikrųjų tai yra nesuvokiama. Pranešime kalbama apie migrantus, kurie patiria daug sunkumų, rizikuoja savo gyvybę tam, kad e, pasiektų Eldoradą, pažadėtą žemę. E, ir Iš tikrųjų pritariu tam, ką pasakė kolegė Damato, kuri e, e, irgi komentavo Italijoje vykdomą Mare Nostrum operaciją. Ir tikrai e, provokacinė mintis yra sakyti, kad Italija pati paskatino migrantus į šią šalį keliauti tikrai neteisinga sakyti, kad Italija paskatino migrantus pačius keliauti į Italiją tam, kad paskui jos galėtų išgelbėti skęstančius iš jūros. Migrantų uh, prilyginamas teroristams. Na, man atrodo, tai yra klasikinė populistų deklaracija, kuri visiškai neatspindi realybės. Ir dėja, pastaruoju metu tokio apraiškų vis daugiau pastebime. Ir Iš tikrųjų, e, teroristai dažnai yra antros, trečios kartos migrantai, jie jau yra ES piliečiai. Na, o dabar dėl to, koks turėtų būti šio pranešimo turinys. Tikrai nėra toks e, pranešimo turinys tinkamas, taip pat žvelgiant į viską ir iš komercinės pusės. Taip pat e, dėl sienų e, patikrų atkūrimo, pavyzdžiui, e, tarp Italijos ir Austrijos. Kiekviena tokia prastova pasienyje kainuoja tiesiog tūkstančius. Dominik Rikė. Porą žodžių. Aš sakiau panas Arnatų pasisakymą ateičiai negrįžtant prie to, kas buvo pasakyta, nors aš pritariu daugam, kas pasakyta dėl migrantų ir panašiau, tačiau pamiršta tai kas, kas stebina. Ta. Bendras pranešimo tonas mums paaiškina, kad reikia stiprinti subsidarumą, stiprinti valstybinarių suverenumą, kad geriau būtų kontroliuojama migracija. Tai čia nekomentuosiu prieglaušio teisės ir panašiai. Tačiau, ponė Arnotų, šiame kontekste suverenumas yra visiškas, nes suverenumo teisė dėl sienų apsaugos neperduota Europos Sąjungai. Ir Frontex e, pajėgumai ir e, yra labai jokingi palyginti su poreikiais. O jūs sakote, kad reikia stiprinti suverenumą čia dar. Reikia daugiau suverenumo ir jokio bendradarbiavimo. Aš noriu pastebėti, kad e, tos šalis, kurios patiria migracijos e, spaudimą, Mm. Taigi tos šalis, kurios patiria e, tą spaudimą, neturi e, vienos pačios pajėgumų reaguoti ir suverenumo stiprinimas e, čia nieko neduoda. Situacija dar būtų blogesnė. Mes manome, kad logiška Europa turėtų padėti sunkumų patiriančiams valstybėms. Tai nieko nedaro jų suverenumui. Ir reikia tokiu būdu ieškoti sprendimo kontroliuojant migraciją, pavyzdžiui, Graikijoje. Valdžios, Graikijos institucijos yra na, perkrautos, todėl mes geriau galėtume kontroliuoti išorės sienas tokiu būdu ir padėti valstybių narių pajėgoms kontroliuoti tas sienas. Būtent tokia situacija. Ir aš manau, kad e, tas metodas, kuris čia siūlomas, yra daug e, veiksmingesnis negu jūsų. Dabar Barbara Saljezi iš Europos komisijos atstovauja generalinį MUF direktoratą. Prašom. Yes, thanks a lot. Labai ačiū, jeigu leisite. Aš susitelksiu ties jūrų transportu ir EMSOS pasiūlymą. Nors diskutuojame, čia buvo šiek tiek apie kitus dalykus. Dėl EMSOS pasiūlymo, tai norėčiau priminti, kad čia skirta ne sienų kontroliai, o E, pasienio apsaugos bendradarbiavimo funkcijų stiprinimas. Noriu priminti, kad čia reikia sustiprinto koordinavimo. Tai yra pripažįstama ES teisės aktuose, taip pat Europos parlamento dokumentuose minimas tas koordinavimo būtinumas EMSOS reglamente ir taip pat direktyvoje dėl taršos iš laivų tyrimą komisija užsakė 2014 metais. Ir buvo konstatuota, kad trūksta koordinavimo pakrančio apsaugos darbe. Ir e, reikia priminti, kad EMSA jau dabar remia valstybės narės per savo misiją skirtą saugumui e, ir aplinkos apsaugai. Šis pasiūlymas siekia užtikrinti, kad EMSA dirbtų kartu su EFKA ir Frontexu, teikiant paramą valstybėms narėjams. O tai ir tai nekeičia kiekvienos e, agentūros įgaliojimų. Straipsnio tekstas yra toks pats ir EFKA, ir e, Frontexo pasiūlymuose. Čia kalbama apie tai, kad būtų užtikrinta, kad agentūros dirbtų kartu, panaudotų sinergiją, teikdamos paramą ir paslaugas valstybėms narėms. EMSA jau daug daro jūrų stebėjimo srityje ir mintis yra e, stiprinti, plėtoti šį, šią užduotį EMSOje. Yra tam skirtas e, tam tikras biudžetas ir jis gana nemenkas, tai yra 85 e, milijonai keturiems metams Jį galima prilyginti esamam EMSA biudžetui. Taip pat numatyti darbuotojai, kurie būtų skiriami EMSA. Taip pat e, norėčiau priminti, kad parlamentas yra pasiūlęs renkti bandomąjį projektą 2016 metais e, agentūrams dirbant bendradarbiavimo pakrančio apsaugos rytyje. Ir pagaliau norėčiau paaiškinti, kad taip siekiama kuo geriau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus ir e, agentūrų valdymo prasme čia niekas nekeičiama, o dėl EMSA tai e, didinama jos integracija pakrančių apsaugos srityje. Dabar pranešėjai vėl žodis. Ačiū, ponė pirminkė, pabandysiu trumpai atsakyti kiekvienam, pašn... kiekvienam komentatoriui. Ponas Vandenkamp, jūs sakote, kad dramatiška situacija dėl migrantų yra svarbiausia, tačiau sakote, kad nėra skirtumo tarp politinės prieglopščio ar ne. Aš noriu pas, paraginti Jūs paskaityti mano pasisakymą dar kartą. Tačiau daug kas mano vietoje taip pat mato skirtumą tarp tikrų e, prieglopščio prašytojų ir kitų. Taigi sakyti, kad čia skirtumą aš nedarau, tai netiesa. Jau iš pat pradžių aš pabrėžiau, kad yra skirtumas tarp migracijos politikos, kurią aš kovoju, ir jūs teisus. Bet aš labai užjaučiu tos žmogus, žmonės, kurie e, migruoja. Taigi manau, kad jūs neteisingai atspindėjote tai, ką aš sakiau. Be to jūs sakote, kad reikia e, palikti vidaus sienas palikti atviras, o išorės saugoti, čia mūsų nuomonės ir skiriasi. Aš manau, kad tai daugiau nebeįmanoma. Nes daugelis jūsų prancūzų EPP kolegų Prancūzijoje laikosi panašios nuomonės kaip mano. Pavyzdžiui, Provanso vieno regiono vadovas e, reiškia abejonės Šengeno zoną. Na, aš galiu jums aiškiai pasakyti, kad mes neklausome Europos žmonių ir aš manau, kad jeigu mes ir toliau jų neklausysime, tai turėsime didelių problemų. Jūs nenorite kalbėti apie islamistų išpolius Prancūzijoje ir Belgijoje, tačiau tai parodė, kad šiandienas nėra gyvybiška sistema. Yra tiesiog tokia tendencija, kuri rodo, kad e, nerimas didėja Europoje. Žinome, e, turbūt Austrijos rinkimų rezultatus vakarykščius, taigi reikėtų daugiau klausytis žmonių kurie mus e, čia atsiuntė. Monė Anderson, ponė Zylė, ponė Vilbao atsakysiu taip pat, jie pana, pana Gonzalės Perez, ponas Taylor ir ponia Damato. Visiems e, kalbėjusiems panašiai pasakysiu štai ką jūs e, nereikia skleisti čia populizmą, sakote. Aš taip girdėjau iš vertėjų. Aš nesutinkiu. Jūs nesate e, kaip nors kitaip išrinkta negu aš. Ir įžeidinėjimai politinėje diskusijoje, demokratinėje pozicijoje nėra tinkamas dalykas. Jūs sakote, pabėgėliai yra pabėgėliai. Gerai. Tačiau e, mes turime galvoti taip pat ir apie savo tevinainių gerovę. Daugelis iš jūsų, necituosiu konkrečių, kalba apie ES e, vertybės, sakote, kad aš stigmatizuoju migrantus, kad negerbiu tų vertybių. E, kai dėl subsidirumo principo pagarbos, tai, tai ne, mes jau nebegerbėme to principo. Jūs e, sakėte, kad mano paaiškinimo rašto jūs nesprantate, nepritarite, na, bet e, čia nesvarbu, jūs sutinkate ar nesutinkate. Sakoma, kad svarbiausia parlamento ir Europos e, e, parlamento vertybė yra pagarba demokratijai. Na, jūs netrodote labai demokratiški. Išskyrus ponę Forster, kuri dar šiek tiek šioje diskusijoje pademonstravo supratimo. Atrodo, kad dauguma čia sėdinčių, ponė Taylorai, nori išspręsti visas pasaulio problemas. Na, turbūt tai yra klaida, kad, nes, nes e, galiu pacituoti Donaldo Tasko ta E, pasisakėme apie tai, kad ES neturėtų spręsti viso pasaulio problemų, o spręsti ES ir atstovaujamų šalių problemas. Na, man šiek tiek gaila, kad nepavyko e, palaikyti normalios diskusijos, tema yra labai svarbi ir jį turės pasiekmių. Jūs manote, kaip visada, kad reikia vis daugiau ES, mažiau vidaus sienų palaikote tą utopiją, kad e, išorės sienos apsaugo mūsų tėvinainius, aš to netikiu ir aš manau, turint šį pranešimą reikėjo pasistengti šiek tiek padaryti įtakos ir reikėtų gerbti vienų kitų nuomonės, nes aš manau, kad tiek jūs, tiek aš, mes esame išrinkti vienodai, e, mes turime atstovauti savo rinkėjus, o ne šventąją dvasę kažkokią tai. Taigi, bent jau Prancūzijoje mums rūpi mūsų tevinainių saugumas. Ačiū. Labai ačiū. Na, e, e, nuomonė kitų, e, pagarba kitų nuomoniai nėra judėjimas viena kryptime. Jeigu tai yra, tai turėtų būti abipusis požiūris. Pakeitimus galima teikti iki balandžio 28 dienos. Eikime prie kito klausimo. ES strategija dėl Alpių regiono. Pranešė yra Danielė Ajuto. Jos nėra salėje, dėl to pasisakys Roza Damato. Ačiū pirmininkė. Aš pavaduosiu kolegę Danielę Ajuto. Ji liko Italijoje dėl nenumatytų reikalų. Labai atsiprašo dėl to. Taigi pasisakysiu jos vardu. Jos vardu visų pirma dėkoju uh, E, kolegoms e, už indėlį į šį darbą, už jų darbą, taip pat ir per šešėlinių pranešėjų sustikimą praeisę savaitę. Ačiū už konstruktyvę dvasę ir dialogą. 94 pakeitimai iš viso buvo pateikti. Mes stengiamės apjungti vairius e, pakeitimus į kompromisus. Iš viso jų yra 15. Įvairių frakcijų nariai E, teikia ir panašių pakeitimų. Iš tikrųjų, reikia atsižvelgti tai, kad Alpių regionas yra ypatingas aplinkos apsaugos prasme, bet šis regionas taip pat labai svarbus ir transportui. Ir Tarp pakeitimų, pakeitimuose daug dar buvo kalbama ir apie turizmą. Buvo sakyta, kad reikia išnaudoti visą regiono potencialą. Taip pat būtina skatinti naujų darbo vietų kūrimą. Uh, Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia geriau tarpusavėje sujungti įvairias vietovės šiame regione, naudoti įvairias transporto rūšis, reikėtų pasinaudoti ES fondų lėšomis jau egzistuojančią infrastruktūrą, taip pat reikėtų skatinti krovinių e, pervežimą geležinkeliais bei e, e, labai greitų traukinių ruožų tiesimą. Daug buvo skirta tarp valstybinėms, dėmesio skirta tarp valstybinėms e, tinklams ir pasienio regionams. Ir viena vertus yra kalbama apie tai, kad reikės nemažai investicijų dabartinių programavimo laikotarpiu. Antra vertus, kalbama ir apie tai, kad svarbu teikti prioritetą teritorijų apsaugai. Kitas šešėlinių e, pranešėjų susitikimas įvyks gegužės 12 dieną Strasbūrė. Ar tikiuosi, kad jame pavyks suderinti vairias pozicijas ir kad visi galės pritarti e, galutiniam tekstui. Mes esame nusteikę atvirai, esame pasirengę dirbti ir tikrai norėtumėm, kad e, mūsų komitetas įneštų savo vertingą indėlį formuojant tokį pasiūlymą. Ačiū toliau, Klaudija Šmit. Ačiū. Aišku, sunku kalbėti apie šešėlinių pranešėjų susitikimą ten nesudalyvavus. Nelabai sutinku su to, ką Jūs pasakėte, bet tiek to. Kalbant apie šį pranešimą, svarbu, kad form... primant sprendimus transporto srityje, kad būtų atsižvelgta ir į kitas politikos skriptis, taip pat nepamiršti ir to, kad priimti sprendimai turės poveikio dešimčiai metų prieki ir dar ilgiau. Mes žinome, kad e, per Alpių regioną e, driekiasi labai e, intensyvaus transporto srautai iš šiaurės į pietus ir atvirkščiai. Ir e, Alpių regione iš tikrųjų labai e, brangiai kainuoja infrastruktūros tiesimas ir e, techninė priežiūra. Tai yra vienas iš iššūkių. Taip pat kitas iššūkis yra išlaikyti gyventojus Alpių regione, kad jie nebėgtų kitur. Dar vienas svarbus dalykas - aplinkos apsauga, bet antra vertus reikia sukurti modernės gyvenimo ir ekonominę sąlygą šiame regione. Ir tam yra būtinos uh, veiksmingos e, transporto e, jungtis Alpių, e, per Alpių regiono miestų ir metropolių. Šiame regione yra 46 smulkesni regionai, kurie susibūrė į vieną vietą tam, kad lengviau spręstų savo problemas. Mes visi žinome, kad kalbant apie transeuropinius tinklus yra tam tikra finansavimo spraga. Ir tikrai nepakanka e, šiam projektui e, lėšų, net iki 2050 metų. Ir valstybės narės ir regionai tikrai, tikrai turės dėti daug pastangų tam, kad e, šis tinklas būtų įgyvendintas. Šis tinklas yra labai svarbus ES augimui, ko gero niekas tam neprieštarautų. Ir dar vienas svarbus dalykas. Mūsų ekonomikai reikia veiksmingų transporto rušių. Ir dėl to būtina, kad tos transporto rūšis būtų kiek įmanoma palankesnės ir aplinkai. Transporto komitetas turėtų suteikti lėšų regionams tam, kad jie galėtų pasiekti tokiu tikslu. Viena vertus reikia finansinės paramos regionams, bet antra vertus reikia argumentų, tinkamų argumentų tam, kad regionai ir vietos gyventojai įsitikintų tokių projektų nauda. Pakeitimuose daug kalbama apie tai, kad visi piliečiai NVO ir kitos susijusios pusės turėtų būti įtrauktos į sprendimų prieimimo procesą. Tačiau antra vertus yra reikalaujama, kad tie tinklai būtų sukurti nedelsiant, bet tai yra neįmanoma. Toliau krovinių perkelimas į geležinkelius. To siekiama, bet antra vertus kritikuojama, kad geležinkelių tiekimas kenkia aplinkai. Labai svarbu numatyti ir finansavimą, nepakanka vien tik tais reikalauti, bet nesuteikti jokio finansavimo. Transporto politika turi sukurti um, pagrindinės sąlygas laisvam įmonių ir piliečių judėjimui, o taip pat ir apsaugoti aplinką. Aš manau, kad labai svarbu susitelkti tai, iš kur bus gautas finansavimas. Nepakanka iš regionų vien tik reikalauti ir reikalauti. Uh, bet neskirti jokio finansavimo. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti ne vien tik transporto komitete, bet ir kitose komitetuose. Taigi vyko pirmas šešėlinių pranešėjų susitikimas, aš manau, kad mūsų dar laukia nemažai darbo, bet esu nusiteikusi optimistiškai ir tikiuosi, kad galų gale pasieksime gerą rezultatą. Ačiū. Dėkoju. Izabelė Demonte. Ačiū. Aš savo ruoštų visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai. Turiu pasakyti, kad įvyko kol kas tik vienas šešėlinių pranešėjų susitikimas, bet tame susitikime jį buvo tikrai pasiruošusi atsižvelgti įvairius pasiūlymus, siekti kompromisų, kuriems visi galėtų pritarti. Taigi pranešė buvo nusteikusi tikrai labai konstruktyviai ir aš tikiuosi, kad per antrą šešėlinių pranešėjų susitikimą pavyks susitarti ir dėl tų klausimų, kurie sukėlė e, problemų anksčiau ir dėl, dėl kurių kilė, kilo diskusijų. Manau, kad pranešimo turinys yra labai svarbus. Mes turėtumėm nepamiršti, koks yra paskutinis, e, pagrindinis mūsų tikslas, tai yra kovoti su to, kad gyventojai bėga iš Alpių regiono. Uh, Būtina spręsti ir iššūkius susijusius su aplinkos apsauga. Man tai tikrai labai aktualu, nes aš pati esu kilusi iš Alpių regiono. Antra vertus, turime suprasti, kad būtina, jog regionas ir vystytųsi. Aš pateikiau pakeitimų ir juose raginu prisiminti Alpių konvencijos turinį bei įvairius papildomus protokolus, ypač transporto ir turizmo srityse bet taip pat reikėtų atsižvelgti ir tam tikrų apribojimų šioje teritorijoje. E, reikėtų siekti, kad labiau vystytųsi pats Alpių regionas, o netankiausiai apgyvendinti miestai. Taip pat turime nepamiršti ir tų instrumentų, kurie yra būtini tikslams siekti, o taip pat ir jungčių, infrastruktūrinių jungčių. Čia e, svarbu atsižvelgti ir į technologinę pažangą. E, vakar Atsiprašau, šiandien buvo kalbėta ir apie tai, kad turizmas yra vienas iš svarbiausių e, ekonominio vystimosi variklių. Ir taip pat e, reikia nepamiršti ir to, kad Alpių regionas susitrė su e, sezoniškumo problema. Alpių regione jau yra nemažai infrastruktūros, ji buvo nutiesta praeitįje, tai yra ir elektros tinklai, ir kitokie tinklai. Tikrai tokie tinklai yra būtini šiame regione. Bet jeigu mes norime, kad Alpių regione, kalnuotose vietovėse žmonės ir toliau gyventų, jie turi turėtų galimybių e, saugiai, veiksmingai nuvykti darbo vietą. Taigi būtina kurti ir vietinės jungtis tam, kad e, iš tikrųjų tie e, vietos gyventojai nevažiuotų dirbti į miestus, bet kad liktų ir kaimo vietovėse. Baigdama dar kartą e, dėkoju pranešėjai. Dėkoju toliau kolega Zylė. Ne, tai tuomet pane Baran, Bilbao Barandika. Žiūrėtam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pirmiausia pasakyti ačiū pranešėjai už išlaikytą darbo atmosferą, norą dirbti kartu su kitais ir siekti konsensuso. Per pirmąjį posėdį mes jau pasiekėme labai daug pažangos, daug skirtingų klausimų. Ir e, žinoma, pasiekta kompromisų dėl įvairiausių temų, kurie minimi e, pakeitimuose. Skaitmeninis aspektas, digitalizacija buvo paminėta ir mūsų nuomonė tai yra labai svarbu, norint išsaugoti uh, saveikumą vietoje ir išlaikyti e, jungtis skaitmeninių lygmenių. Alpių regione būtina išlaikyti tokias įgyvendimo priemonės ir be to yra paminėta labai daug pakeitimuose skirtingų paslaugų gerinimo galimybių, ypač švietimo ir socialinių paslaugų. Tai leistų žmonėms E, į darbo rinkas patekti su kokybiškomis darbo vietomis. Ir aišku, tai yra nepaprastai svarbu vietos gyventojams. Dar vienas dalykas. E, reikia kalbėti apie daugiau darbo e, galimybių, apie tai jau Ampul komitetas kalbėjo. Taip pat buvo pasakyta, kad mes bandėme išsiaiškinti vairius Europos prioritetinius projektus analizavome gana plačiai, kas dar turėtų būti padaryta, kad būtų galima sukurti nuseklę Europos lygmens sanglaudą ir integraciją. TNT transeuropiniai tinklai yra labai svarbus, todėl mes apie juos labai daug kalbame. Einame teisinga kryptimi ir aš manau, kad ši pasirinkta strategija bus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 E, pranešėjai iš nuomonę, taip pat dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams. Porą žodžių savo ruoštų apie šią bendrą strategiją. Ši strategija e, būtina šiam regionui. Žinoma, visos geografinės sąlygos turi būti įvertintos, taip pat ir turizmas. Mes čia norėtumėm sutelkti dėmesį prekybos, transporto klausimus, kurie išlieka būtini, esminiai. Artimiausiais metais bus dedamos astronominės investicijos ir tai turėtų leisti mums kuo geriau panaudoti šio regiono kapitalą. Mes taigi turėtumėm elgtis išmintingai, viskas išvelgti, akivaizdu, kad būtina pasverti regiono gyventojų poreikius ir pagėdavimus. Pone Arnotiu. Non, monsieur le président, nous nous. Pone pirmininkė, mes e, pateikėm pakeitimų tik tai dėl Turino region, Turino Liono atstumo. Per paskutinį šešėlinių e, susitikimą apie tai kalbėjau. Ir aš taip pat siūliau pakeitimą dėl vadinamųjų baltųjų zonų, nes man atrodė šiek tiek keista, kad apie jas nėra kalbama šiame pranešime taip, kaip reikėtų. Ačiū. Danke sehr, jetzt Keith. Labai ačiū, Keith Taylor. Again. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą labai malonu, kad suteikėt man žodį. Kalbėjau kolegos, kuris čia negalėjo ateiti vardu. Ir jis prašė, kad pasakyčiau, jog didžioji dalis pasiūlytų pakeitimų yra geri ir mes galime su, teis, su jais sutikti. E, labai svarbu suprasti, kad transporto ir turizmo protokolai e, ne tik Alpių konvencijos e, supratimo memorandumas turi būti paminėti, nes visus šios dokumentus ES ir visos Alpių regiono valstybės narės yra ratifikavusios. Didžiųjų tunelių projektų tema taip pat turėtų būti akivaizdžiai paminėta šiame pranešime. Šveicarijos tuneliai turėtų būti neigiamai, iš neigiamos pusės paminėti, o Lyono Turino tunelis kitaip. Subalansuotas turizmas, e, galvojant apie suderintą keliavimą, pažiūrėjau, dviračių ir traukinių yra labai svarbu, e, norint padidinti Alpių regione e, verslo galimybės, tai būtų pasakęs mano kolega. Danke, Herr Vorsitzender. Ich begrüße die Alpen. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai labai sveikinu strategiją dėl Alpių regiono. Manau, kad tai yra didžiulės galimybės visam regionui. Tai padėtų sukurti didesnį užimtumą Alpių regione, daugiau dėmesio skirti ekologijai. Aš išvelgiu daug potencialo ir miestų, ir ne miestų vietovėse. Bet aš manau, kad reikia daugiau dėmesio skirti nutolusiems kaimeliams, iš kurių vis daugiau žmonių iškeliauja. Nėra užtikrinama tinkama pusiausvėra. Šis regionas susiduria su e, e, didžiuliais iššūkiais, taip pat ir transporto sektorija, mobilumo srityje. Iš tikrųjų, būtina plėtoti infrastruktūrą. Taip pat yra e, reikalingos geresnės, saugesnės jungtis su nutolusiamis vietovėmis tam, kad ir ten žmonės galėtų kokybiškai gyventi. Ačiū. Ačiū. Florian Must, generalinio regio direktorato vardu, prašom. Well, um, thanks a lot from the commission side as well. Ačiū komisijos vardu pranešėjai ir visam komitetui, kad jisai dirba su Alpių makroregioninė strategija nes buvo paminėta, kad transportas ir turizmas vaidina labai svarbu vaidmenį šiame, šiame regione. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kurie jau buvo paminėti. Viena vertus noriu pabrėžti dar kartą, kad ši strategija kilo iš regionų ir vasvinarių noro, ypač regionų, noro vaidinti svarbesnį vaidmenį turėtume to nepamiršti. Ši strategija nebuvo primesta e, iš Europos lygmens. Tiesiog požiūris iš apačios į viršų labai gerai atsispindi šioje strategijoje. Ši strategija yra ypatinga dėl to, kad pirmą kartą čia kalbama apie geografinį tą geografinį regioną, kuris sudėtingas, Alpė ir, ir Prialpė regionas. Ir šią galimybę galime pasinaudoti. kad čia kalbama ne tik apie kalnų regionus, ne vien tik metropolijos, bet kalbama apie visą regioną, kuris didesnis negu numatyta Alpių konvencijoje, ji buvo šiandien paminėta, todėl mm, išmintinga ir komisijoje paminėti tai. Nes Alpių karinė dalis yra Alpių konvencijos dalis. Ir paskutinis dalykas finansavimo klausimas. Diskusijos metu buvo kelis kartus minėta, kaip žinote, nebus naujų pinigų strategijai gyvendinti. Todėl labai svarbu, kad esamas finansavimo galimybės būtų sudarintos tokiu būdu, kad paremtų šias strategijos idėjas ir tikslus. Viena vertus yra lėšos strateginiams investicijams, ką norėjau paminėti. Tas vadinamas Junkerio fondas. Na ir tradicinės finansavimo priemonės, kaimo plėtros fondas ir tiesioginis finansavimas, kaip iš pavyzdžiui Europos infrastruktūros sujungimo priemonės, kas yra svarbu ypač finansuojant transeuropinius tinklus. Na, todėl, manau, visi turime tempti vežimą į vieną pusę, turint galvoje, kad kitas finansavimo laikotarpis, kita dauginatė finansinė programa bus pradedama renkti ir iš karto reikia užtikrinti, kad Alpius strategijos tikslai atsispindėtų tame finansavimo pasiūlymuose. Dar kartą noriu padėkoti Europos parlamentui. Tikiuosi, kad transporto komiteto pasiūlymai atsispindės ir gautinėme ponios Breso pranešimo variante. Labai ačiū. Toliau Roza Damato dar kartą pranešiaus vardu, prašom. Aš norėčiau padėkoti kolegoms, e, kolegės Ajuto vardu. Ačiū už visas pastabas ir pasiūlymus, be abejo, visą tai bus atsižvelgta. Iš tikrųjų, apie viską bus galima plačiau pakalbėti Strasbūrė, gegužės 12 dieną, kai vyks kitas šešėlinių pranešėjų sustikimas. Ačiū. Dėkoju. Na, o balsuojama turėtų būti gegužės 24 dieną, ar ne? Una pequeña corrección, porque al final de mi intervención eh, me he referido a la estrategia para la comunidad. Pirmininkė, noriu šitą patikslinti. Savo pasisakymo pabaigoje aš e, kalbėjau apie e, Alpių e, bendruomenę. Ko gero vertime buvo kalbama apie kitų šalių bendruomenės, gal neteisingai buvo išgirsta, bet turėjau meni Alpių bendruomenę. Uh, Ačiū, tuo baigėsi mūsų viešas posėdis. Dabar skelbiu pertraukėlę, netrukus tęsime darbą, tačiau tai bus jau uždaras posėdis. Ten kalbėsime apie atsiliepimus, apie trišalius dialogus. Komiteto nariai gali pasilikti salėje, bet e, visuomenė, plačioji visuomenė iš salės turėtų išeiti. Labai gaila, bet iš salės privalo išeiti ir Europos komisijos atstovai.